Godzilla. Prašau visų susėsti savo vietas ir tęsime posėdį. So for all of you who want to vote today, Taigi kreipiuosi į tuos, kurie šiandien nusiteikia balsuoti ir prašau jų susėsti į savo vietas. Pradėsime nuo e, pranešimo, bet prašau visų prieš tai susėsti į savo vietas. So, colleagues, one more, take the seat, we will... Kolegos, dar kartą prašau visų užimti savo vietas ir dabar išklausysime pareiškimo. Aš skaitysiu jį čekiškai, prašau užsidėti ausinės. Šiandien pažymime šeštasias E, teroristinio išpolio Londono viešojo transporto sistemoje metinės, e, kurio metu žuvo 52 žmonės ir buvo sužeisti beveik 800. Mes prisimename, kas įvyko Londone 2005 m. Liepos 7 d. To įvykio niekada nepamiršime. Ir šią dieną mes mintimis esame su tos teroristinės atakos aukų šeimų nariais ir draugais. Sprogdinimai Londone buvo vienas iš žiauriausių teroristinių išpolių įvykdytų Europos teritorijoje. Noriu pasakyti štai ką jo, jo autoriams ir teroristams, jog kad ir ką jie bedarytų, jiems nepavyks, nes mes branginame kiekvieną gyvybę. žádný terorista či teroristický útok nikdy nemůže. Nei teroristai, nei teroristų veiksmai niekada ne, ne, nepalauž mūsų tikėjimo pagrindinėmis vertybėmis, tokiamis kaip pagrindinės žmogaus teisės. Terorizmas yra išpolis prieš mus visus, išpolis, pasikesinimas į pačią demokratiškos visuomenės šerdį. Jis niekada nebus pateisinamas ir Europa visada vieningai kovos prieš bet kokios terorizmo apraškas. Dabar prašau visų tylos minutę pagerbti šį įvykį.